Good afternoon, colleagues. The session. Labadiena, kolegos. Posėdis, kuri buvo, buvo nutrauktas lapkričio 16-ąją, pratesiamas šiandien. Prašau visų susėsti į savo vietas. Ačiū. kolegos Pradedame posėdį. Prašau visų susėsti ir baigti pokalbius. Noriu informuoti Jūs, kad protokolo posėdis patvirtintas 16 lapkričio yra paskelbtas.